Co hezké odpoledne, kolegové. Denní zasedání pokračuje. Sveiki, kolegos. Tęsėme sesiją. Matau poną Rovedą prašantį žodžio dėl darbo tvarkos. Dėkuoju. Tik tai norėčiau informaciją jums pateikti. Jau keletą savaičių tęsiasi įvykiai vakarų Saharoje. 12 tūkstančių moterų ir vaikų yra išvaryti iš kaimų Balhūno regione. Tai yra politinė, ekonominė, socialinė, ypač sudėtinga situacija regione. Aš keliu šį klausimą šiandieną dėl to, kad Maroko režimas yra gana e, griežtas, gniaužintis ir aš norėčiau, kad mes sureaguotume į šiuos įvykius. Ačiū. Thank you. Thank you. Dėkuoju. Mes atsižvelgsime į tai, nors tai ir nebuvo pastebėjimas dėl darbo tvarkos. E, situacija vakarų Saharoje, Maroke nėra mūsų šios popietės svarstymo subjektai. Vakarykščio posėdžio protokolai taip pat patvirtinti tekstai yra jums pateikti, ar kas nors prieštaraujate. Jeigu ne, tai laikome, kad tie tekstai yra patvirtinti. Kitas darbo tvarkės klausimas.